Okay, very well. Thank you for being here. Welcome. Labas rytas visiems. Pradėsime nuo pirmo darbo tvarkės klausimo, tai yra darbo tvarkės tvirtinimas. We have really to start. If there are no remarks, drafted... Jeigu neturite pastabų, tai patvirtinkime darbo tvarkės projektą. Pastabų nematau. Ačiū. Antras klausimas pirmininko pranešimai. Pirmiausiai noriu visiems nariams priminti, kad mūsų posėdis yra tiesiogiai transliuojamas internetu. Ir taip pat e, visi nariai, padėjėjai, e, politinių frakcijų darbuotojai gali pasinaudoti elektroninę prietaiką. rugsėjo mėnesio paskutinio posėdžio darbo tvarkės, tai yra protokolo tvirtinimas, jeigu niekas neprieštrauja, tai iki po šio pabaigos prieštravimų nepateiksime, tuomet laikysime protokolą patvirtintų, dabar pradėsime nuo balsavimo dėl svarbaus pranešimo, dėl energetikos sąjungos valdymo. Žaliųjų kolegos yra pranešėjai, noriu taip pat pasisveikinti su NV Rytrio komitetų nariais, kurie kartu dirba energetikos sąjungos tema noriu visiems padėkoti už puikų bendradarbiavimą, ypač ponui Buzekui, e, taip pat Emi komiteto pirmininkui ir ponui Turmes ir poniai Ryvasi dviems pranešėjams. Dabar ponui Henkelis teiksiu žodį, kad jis pristatytų šį pranešimą. Labas rytas. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pons Buzikas serga ir sutikras, kad visų jūsų vardu galiu jam perduoti kuo geriausius linkėjimus, kad jis kuo greičiau prie mus prisijungtų. Ar sutinkate? Kaip žinote, <clears throat> Šis pranešimas ir glaudžiai susijęs su atsinaujinančiu išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo direktyva, e, dėl kurių balsavome į trikomitete lapkričio 28 dieną. 1700 pakeitimų buvo pateikta komisijos pasiūlymui. Manau, kad nereikia nei minėti, kad labai sudėtinga yra svarstyti tokį sudėtingą pranešimą, kuris yra susijęs su labai daug kitų dokumentų tokio, tokiame bendro pošio kontekste. Noriu padėkoti visiems prašėjams, bendro pranešėjams, šešiems pranešėjams, prisidėjusiems prie šio prašymo rengimo už puikų bendradarbiavimą tiek. Ačiū. Pradėsime balsuoti nedelsant. Norėčiau paprašyti visų, kurie dar neatsisėdo į savo vietas dabar tą padaryti. Suteiksiu jums šiam darbui 20-30 sekundžių. Per tą laiką galite dėti korteles į balsavimo įrangą. <clears throat> ir būsime pasirengę balsuoti, nes tikrai laukia netrumpas balsavimas. Taigi dabar be jokio gailesčio pradedame. 200, 200 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 201 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Verčiame kelis puslapius, dabar ketvirtame puslapyje 484 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestų. Taip ir tikėjausi, kad kova bus nuožmi. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. Keturiasdešimt šeštas pakeitimas, kas už kas prieš. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarti. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta 501 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta 48 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta. Keturiasdešimt devintas pakeitimas, taip pat 502, 503, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 509. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 510. Kas už? Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritartu. Trišimtai penkiasdešimt pirmas už prieš susilaiko atmesta, penkišimtai dvylikta kas už prieš pokyčių. Balsuoti baigiame pritartą. Sudėtingi kompromisiniai pakeitimai. 3A kompromisas. Balsuosime elektroniniu būdu. Vote is closed now. And it is rejected and compromise 3B, again electronically. 3B kompromisas. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritartu. 516 pakeitimas. kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Gerai, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. Buvote teisus. 50 ir 517 identiški, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. Norite pasitikrinti? Gerai. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šį kartą aš buvau teisus 518, kas už, kas prieš susilaiko. Norite pastikrinti, taigi tikrinamės. Balsuoti baigiame. Pritartu. 519, kas už, kas prieš, pritarta. Dar kartą balsuojame dėl 519, kas už, kelkite rankas, kas prieš, pritarta. Pasitikrinkime gerai tikrinsimės dėl visko. Balsuoti baigiame. Pritartam. Penkšimtai dvidešimtas kas už. Kelkite prašau rankas. Kas prieš susilaiko pritartą. Gerai, mielai pasitikrinsime. Balsuoti baigiame. Ta pačia balsų dauguma. Du A kompromisinis pakeitimas balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. 2A. Okay, I, I close. Balsuoti baigiame. Pritarta. Vienuoliktasis kompromisinis pakeitimas dabar dvyliktame puslapyje. Kas už 11 kompromisą kelkite rankas. Kas prieš susilaiko pritarta. Bet manau, kad e, pageidausite pasitikrinti, taigi tikrinamės. Balsuoti baigiame. Pritarta. Aš buvau teisus. 16 puslapis dabar, ketvirtasis kompromisas, kas už, kelkite rankas, kas prieš, susilaiko, pritartame. Penktasis A kompromisinis pakeitimas, balsuosime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Pritarta Galime atsiversti 24 puslapį. 643 pakeitimas. Pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Šešia kompromisinis pakeitimas, balsuosime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintasis kompromisinis pakeitimas 30 puslapyje. Kas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Devintasis kompromisas 34 puslapyje, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 751 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikom. Atmesti. Gerai, pasitikrinkime. Balsuoti baigime. atmesta. 752 kas už prieš atmesta. 753 kas už kas prieš susilaiko atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Taip atmesta. Septyni šimtai penkšimt ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta. 755, kas už, kas prieš susilaiko. Atmestas 756, kas už, prieš susilaiko. Atmesta 757, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 758, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 26. Agri komiteto, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 759, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 760, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 761, kas už, kas prieš, susilaiko pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmestas 762, kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 764, kas už, kas prieš susilaiko. Atmestas 765, kas už, kas prieš susilaiko pritarta 766, kas už, kas prieš susilaiko atmestas 167, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Gerai, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmestą. 39 puslapyje 787 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 789 kas už, kas prieš susilaiko atmestą. Pasitikrinkime dėl 789. atmesti. 790-71 identiški, kas už, kas kelkite rankas, kas balsuojate už, kas prieš. Susilaiko atmesta 70, 792, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 793, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 794, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 795, kas už balsavimas dalimis, pirmininkas atsiprašo, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją dalį. Antroji atkrinta, gerai. 513 ir 726 e, kartu, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 803, kas už, kas prieš susilaiko pritarta atmesta. 805 kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritart. 91 kas už, prieš susilaiką. Skaičiau, kad pritarta, bet pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kolegos, žinau, kad jau esate pavargę prieš kalėdas, tačiau prašau kelti rankas, kad galėtume geriau vertinti balsavimo rezultatus. 811 pakeitimas dabar, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Žinoma, galima pasitikrinti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devyniasdešimt antras pakeitimas, kas už, prašau kelti rankas, kas prieš, susilaiko atmesta. 812 už, prieš, susilaiko atmesta. 813, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 814, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 815 atkrinta. 816, kas už, kas prieš susilaiko pasitikrinkime. Close vote. Balsuoti baigiam. Atmestas. 93. Kas už? Prieš? Susilaiko priimtas. Ne, vis dėlto pasitikrinkim. Balsuoti baigiam. Priimtas. Atsiprašau. 817. Kas už? Prieš? Susilaiko? Reikia pasitikrinti, balsuokime elektroniškai. Baigiam balsuoti. Atmestas. 818 kas už, prieš, susilaiko. Atmestas 819 už, prieš, susilaiko. Priimtas? Ne. Reikia pasitikrinti dėl 819. Baigiam balsuoti. Taip, atmestas vis dėlto Toliau 28 agri, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 820 atkrenta, 821 kas už, prieš susilaiko atmestas. Ir toliau 834 kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 95 už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad priimta, bet reikia pasitikrinti, balsuokime elektroniškai. Baigiam balsuoti. Priimtas. Toliau. Dvyliktas kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimtas. Ir toliau eikime prie 50 puslapio 13 kompromisinis e, pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimtas. 52 puslapis, komprom... 14 kompromisinis pakeitimas, kas už. Pakelkite aiškiai rankas, kas už, ačiū, kas prieš. Susilaiko, priimtas bet reikia vis dėlto pasitikrinti, balsuokime elektroniškai. Dabar jau baigiam balsuoti. Blogo žinios jums, bet šis pakeitimas priimtas. 845, kas už, prieš, susilaiko. Ne, dabar reikia pasitikrinti, nes nematau kairės pusės, salės pusės pakeltų rankų. Pradedam balsuoti. Labai ačiū. Dabar 885 pakeitimas, baigiam balsuoti dėl jo. Kaip tik aš todėl ir norėjau patikrinti, atmestas šis pakeitimas. Penkioliktas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. Labai ačiū. Ne, aiškus buvo balsavimo rezultatas, nereikia tikrinti. Šešioliktas kompromisinis pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko. O dėl to reikia pasitikrinti, balsuokime elektroniškai. Dabar baigiam balsuoti. Deja, jis priimtas. 16 kompromisinis pakeitimas. 927-928, kas už, kas prieš susilaiko, atmesti. 929, kas už, prieš susilaiko, atmestas. 117, kas už, prieš susilaiko, priimtas. Ar norit pasitikrinti dėl to? Na, tai gerai pasitikrinkim dėl 117. Baigiam balsuoti. Jis primtas. 935. Kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 100 18 pakeitimas ir 930 kartų balsuojam, kas už, kas prieš. Susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl jų. Baigiam balsuoti. Priimti. 931. Kas už jį, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Ar reikia pasitikrinti? Gerai, pasitikrinkim. Baigiam balsuoti. Atmestas 931. 934 pakeitimas. Kas už jį? Kas prieš jį? Kas susilaiko? Reikia pasitikrinti, balsuokime elektroniškai. Baigiam balsuoti. Priimtas. 932-933 pakeitimai atkrenta, todėl balsuosim dėl 936-937, kas už juos, kas už juos, kas prieš, susilaiko atmesti. 943 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, reikia pasitikrinti. Baigiam balsuoti. Priimtas. 120 pakeitimas, 944 pakeitimai, balsuokim kartu už, dėl jų, kas už. Pakelkit rankas, kas už tuos du pakeitimus, kas prieš. Susilaiko. Reikia pastikrinti. Baigiam balsuoti. atmesti. Tada visas didelis pakeitimų blokas atkrenta ir eikim prie 61 puslapio. 974 pakeitimas Gerbrandi, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 975, 976, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko atmesti. 977, kas už, kas prieš, susilaiko atmesti. 978, kas už, kas prieš, susilaiko priimti. 980, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. Bet pasitikrinkim dėl viso piktą. Baigiam balsuoti. Dabar 88-89 kompromisai. Pirmiausia, 18a elektroniškai balsuosim. 62 puslapis. Ar jau pasiekėt tą puslapį? Galim truputį palaukti, kol atversit puslapį. Ir 18a pakeitimas, e, kompromisinis pakeitimas, dėl jo dabar balsuosim. 18a Baigiam balsuoti. Visi turbūt balsavot. Priimtas. Toliau. 68 puslapis. Ir ar jau atsivertėt 68 puslapis pakeitimas 1308. Palauksiu truputį. Taip jau atsivertėt. Kas už jį? Ačiū, kas prieš. Susilaiko. Reikia pasitikrinti ir dėl jų. Ar visi balsavot? Dabar baigiam balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. Tūkstantis keturiasdešimt trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, atmestas e, tūkstantis keturiasdešimt ketvirtas, atsiprašau. Ne, dėl ano nesitikrinsim. E, tūkstantis keturiasdešimt ketvirtas 1044. Kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 19. Kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 20 e, kompromisas 71 puslapis, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 22 e, pakeit, 21 kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 22 kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko priimtas, bet kažkas nori pasitikrinti, tad tą ir padarykim, balsuokim elektroniškai. Baigiam dabar balsuoti. Priimtas. Dabar 75 puslapis. Dėl 23 kompromisinio pakeitimo balsuosim. Kas už jį, pakelkit rankas, ačiū, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pastikrinti. Visi turbūt jau balsavot. Dabar baigiam balsuoti. Atmestas kompromisinis pakeitimas. Tūkstantis šimtas šeštas pakeitimas, kas už? 75 puslapį, 75 puslapį pakeitimai. Dabar iš 23 kompromisinio pakeitimo. Kas už 1106, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 1100, ne, dėl 1106 pasitikrinkim. Bals, baigiam balsuoti. Atmestas. 1107, kas už, prieš, susilaiko, ta pačia dauguma atmestas. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. Labai ačiū už tai, kad mes taip puikiai bendradarbiavom tą pirmą balsavimo pusę. Ir dabar perduosiu pirmininko mikrofoną įtre kolegai. 26 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Dvidešimt septintas. Už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad pritarta. 28 už, prieš, susilaiko pritarta. 28, kas 8, 29 už, prieš susilaiko pritarta. Tūkstantis du šimtai ketvirtas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 163, kas už, kas prieš, susilaiko. Atrodo pritarta. Pasitikriname balsuodami kortelėmis. Baigiame. Pritarta. 1207, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 1208, kas už, kas prieš, susilaiko. Vis dėlto reikės pasitikrinti kortelėmis. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trisdešimt devintas. Už. Prieš. Susilaiko. Susilaiko. Atmesta. Balsuojame kortelėmis, pradėme 39. Baigiame. Pritarta. 1210. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Pritarta. 1211 už, prieš, susilaiko, atmesta. 1211 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 164 ir 1212. Kas už? Prieš susilaiko. Atrodo, teks balsuoti kortelėmis. Baigime. Atmesta. Tūkstantis du šimtai keturiolika. Kas už, kas prieš? Susilaiko. Teks balsuoti kortelėmis. Vis dėlto reikėtų grįžti prie 12.13. Kas už? Kas, kas prieš? Susilaiko. Ir šį turėtume patikrinti elektroniškai 1, 2, 13. Balsuojame, baigiame. Atmesta. O dabar 1214, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 12.15, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 12.23, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta teks balsuoti kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Pritarta. 12.21. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Balsuokime kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Pritarta. 12.22. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 12.24. Už, prieš. Susilaiko. Atmesta. 40 už, prieš, susilaiko, Atmesta. 401 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 401 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Pritarta. Dvylika dvidešimt penki už. Prieš susilaiko atmesta. 42 už, prieš, susilaiko atmesta. 12.26 už, prieš, susilaiko atmesta. Dvylika keturiasdešimt devyni. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 1, 6, 7, 12, 56, 57. Kas už, už visus tris? Kas prieš? Susilaiko. Teks balsuoti kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Pritarta. 168 ir 1261. Kas už? Kas prieš? Kas laiko atmesta? 1265. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 1266. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 1276. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta Atmesta. 1268, kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 169 už, prieš. Susilaiko. Atmesta. 169 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Pritarta. 12, 71, 72, 73 ir 74. Už visus iš karto. Ka, už, prieš. Susilaiko. Atmesta. 12, 75. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Trisdešimtas kompromisas už prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Priimta. Trisdešimt pirmas A kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Balsuokime kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Pritarta. Tūkstantis keturi šimtai šeši. Šimtas antras puslapis. Keturiolika nulis šeši. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Balsuokime kortelėmis. Baigime. Atmesta. 32 numeris prieš susilaiko priimta. 1437, 105 puslapį. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 1438 už prieš. Susilaiko atmesta. 1439 už prieš. Susilaiko atmesta. 1414 už prieš. Atmesta. 1441 už prieš susilaiko. 14.41. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Pritarta. Pasuokime kortelėmis bus aiškiau. 1441. Baigiame. Pritarta. Keturiolika, keturi, penki. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pabalsuokime kortelę. 1, 4, 4, 5. Baigiame. Atmesta. Vien šeši aštuoni, viens keturi, keturi, keturi, keturi devyni. Kas už, kas prieš atsi, atmesti. Keturiolika, keturi, trys. Kas prieš. Vis laiko pritarta. 1443 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Pritarta. 1446. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Balsuojame kortelėmis. 1446. Baigiame. Pritarta. 189 už prieš susilaiko atmesta. 14.47. Pridauta. 187 už prieš susilaiko pritarta. Atmestat vis dėlto, atsiprašau. Teks balsuoti kortelėmis. 187. 187. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 33 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 34 už, prieš, susilaiko priimta. 35 už, prieš, susilaiko priimta. 36 už, prieš, susilaiko priimta. 37 už, prieš, susilaiko priimta. 1468, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 38 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 39 už, prieš, susilaiko, priimta. 40 už, prieš, susilaiko, priimta. 148284, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 1483, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 197 už, prieš, susilaiko. Neaišku, 197 kortelėmis. Baigiame. Priimta. 14.85. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pagėdavote balsuoti kortelėmis, prašom 14.85. Baigime. Priimta. 41 kompromisas iš karto balsuokime kortelėmis. 41. Baigime. Pritarta. 42 kompromisas. Iš karto balsuokime kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Priimta. 43 kompromisas, atsiprašau, 14.92. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Kortelėmis 1492. Baigiame. Pritarta. Keturiolika devynių keturi. Už prieš susilaiko priimta. 43 kompromisas, iš karto balsuokime kortelėmis. Baigiame. Pritartam. 1494. 95. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 1496. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 48 kompromisas balsuojame kortelėmis. Baigime. Pritarta. Peršokime. 15.22, 114 puslapis, 1.5.2.2. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesa. 1, 5, 2, 2. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Vienas, penki, du, trys. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Viens, penki, du, trys. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta vis dėlto. 49 kompromisas, pasuojame kortelėmis iš karto. Baigime. Pritarta. 50 kompromisas, rezultatas gali būti neaiškus, balsuojame kortelėmis. Baigime. Pritarta. 51 kompromisas. Pasuokime kortelėmis iš karto. Baigime. Pritarta. 52 kortelėmis. Pradedame. Baigime. Printa. 1582, 110 puslapyje. Kas už? Kas prieš? Teks balsuoti kortelėmis. 1582 kortelėmis. Baigiame. Pritarta. Vienas penki aštuoni šeši po dviejų puslapių. 124 puslapis mano dokumentuose 1586. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atrodo pritarta, bet vis dėlto pasitikrinkime. Kortelėmis balsuojame. Baigiame. Pritarta. Vienas šeši du keturi du penki. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Balsuokime kortelėmis. 1624, 1625. Balsuojame kortelėmis. Baigime. Pritarta. 53 kompromisas, balsuokime kortelėmis iš karto. Baigiame. Priimta. Vienas šeši, trisdešimt trečias. Kas už, kas prieš atmesta. Vienas šeši, trys keturi. Už, prieš. Susilaiko. laiko Atrodo atmesta. Vis dėlto prašoma balsuoti kortelėmis. 1, 6, 3, 4. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 1, 6, 3, 6. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. 1, 6, 3, 7. Kas už? kas prieš, susilaiko, priimta. 1638, kas už, kas prieš, susilaiko, norėčiau, kad balsuotume kortelėmis. 1638, balsuojame kortelėmis. Baigiame. Pritartam. 1639, kas už, kas prieš. Susilaiko, atmesta. 1640. Kas už, kas prieš susilaiko. Balsuokime kortelėmis 1640. Baigiame. Pritarta. 1645. Prieš. Susilaiko. Balsuokime kortelėmis, neaišku buvo. 1, 6, 4, 5. Baigiame. Atmesta. 1, 6, 4, 7. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 1, 6, 4, 7. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 1646. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 1648. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 1649. Už, prieš, susilaiko. Balsuokime kortelėmis, neaišku. Pradedame balsuoti dėl 1649. Baigiame. Atmesta. 1650. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 1651. Už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 1651, 5253, kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 16.52.53 balsuojame kortelėmis. Baigime. Pritarta. 16.54.55. Kas už, kas prieš? Susilaiko. Balsuokime kortelėmis. 16, 5, 4, 5, 5. Baigime. Atmesta. 16, 5, 7. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 16, 5, 6. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Turime balsuoti kortelėmis 16, 5, 6. Baigiame. Pritarta. 16.59. Pirma dalis. Už. Prieš. Suslaiko. Atmesta. 16.59. Pirmoji dalis. Patsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Gerai, kad paprašėte balsuoti kortelėmis. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 16.60 už, prieš, susilaiko atmesta. 16.61 už, prieš, susilaiko atmesta. 1661 balsuojame kortelėmis. Baigime. Pritarta. Keturiasdešimt ketvirtas kompromisas. Iš karto balsuokime kortelėmis. Baigiame. Pritarta. 45 kompromisas kitame puslapyje. Balsuokime kortelėmis. Baigiame. Pritartam. 1678 už prieš. Susilaiko atmesta. 1679 už prieš. Susilaiko atmesta. 1680 už prieš, susilaiko atmesta. 1681 už, prieš, susilaiko atmesta. 1682 už, prieš, susilaiko atmesta. 46 kompromisas balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 1686, 87 už, prieš, susilaiko, atmesta. 1688, 89 ir 61, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 1691 ir 62 už, prieš, susilaiko, atmesta. 1692. 1693 už prieš susilaiko atmesta. Vienas, šeši, devyni, trys. Balsuojame kortelėmis. Baigime. Pritarta. Vien šeši, devyni, keturi. Už. Prieš. Susilaiko Atmesta. 47. Balsuokime kortelėmis. Baigiame. Priimta. 1699. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 1700 už prieš atmesta. 54 kompromisas už, prieš, sus, priimta. Du šimtai aštuonioliktą ir agri 2, konstatuojamusis dalį. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 2.16 už, prieš, susilaiko atmesta. 2.17 2.19 už prieš susilaiko atmesta. 2.19 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Pritarta. 55 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 227 už prieš susilaiko atmesta. 228 už prieš susilaiko atmesta. 56 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 240 už prieš susilaiko priimta. 57 už prieš susilaiko priimta. 247 už prieš susilaiko atmesta. 58 už prieš susilaiko primta. 261 už prieš susilaiko atmesta. 262 už prieš susilaiko 262 balsuojame kortelėmis. Baigiame priimta. 265 už, prieš, susilaiko, atmesta. 59 iš karto balsuokime kortelėmis. Baigime. Priimta. Aštunta konsultuojam dalis. Už, prieš, susilaiko, atmesta Balsuokime kortelėmis dėl aštuntosios dalies. Baigime. Priimta. Du šimtai šešiasdešimt aštuntas už, prieš, susilaiko, atmesta. Du šimtai šešiasdešimt devintas. Du šeši aštuoni balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 269 už. Prieš. Nemačiau prieš tai keltų rankų. Atmesta. 271 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 273 už. Prieš susilaiko atmesta. 274 už prieš susilaiko 274 atmesta. 60 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 61 kompromisinis pasiūlymas balsuojimo kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 277. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Agri 6. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 283. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Ne. 284 už prieš susilaiko atmesta. 62 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 289 už prieš susilaiko priimta. 289. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 63 kompromisas už, prieš, suslaiko, priimta. 64 už, prieš, suslaiko, priimta. 297 už prieš susilaiko atmesta. 65 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 66 kompromisas, kompromisas kortelėmis. Baigiame. Priimta. Šešios. 308 už prieš. Susilaiko. 308 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 67 kompromisas už prieš susilaiko primta. 68 už. Prieš. Susilaiko primta. 69 už. Prieš. Susilaiko primta. Compromise 70 in favor. 70 kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimtas. 339 preambulės dalis kartu su Agri 8 pakeitimu, kas už prieš susilaiko, atmesta. 341, kas už, kas prieš, reikia pasitikrinti dėl 341 pakeitimo. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. 71 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimtas. Dabar 348 eh, pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Atrodo atmestas 72 kompromisinis pakeitimas. Noriu, pasitik, noriu, kad balsuotume elektroniškai. Pradedam, baigiam balsuoti. Priimtas 73 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimtas. Toliau 369 pakeitimas preambulės dalykas už, kas prieš susilaiko atmestas. 370 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmestas. Kompromisinis pakeitimas 74. Elektroniškai balsuokim. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimtas. Toliau 75 kompromisinis pakeitimas 148 puslapį. E, kas už, kas prieš susilaiko priimtas 75 kompromisas. Toliau 389 kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 26 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko. Reikėtų pasitikrinti nes neaiškus rezultatas dėl 26 pakeitimo. Baigiam balsuoti. Priimtas. 391 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, atmestas. 76 kompromisinis pakeitimas, balsuokime elektroniškai, pradedam balsuoti. Baigiam. Atmestas. 392 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, susilaiko. Atmestas. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmestas. 393 pakeitimas ir agri 10 pakeitimas, kas už juos, kas prieš juos, kas susilaiko priimti. 394, ne, atsiprašau, 395 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 396, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. Dabar 77 kompromisinis pakeitimas, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 78 kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. Ne dabar. 404 pakeitimas 150 puslapis, kas už jį, kas prieš, susilaiko atmestas. Ne, pasitikrinkim dėl 404 pakeitimo. Pradedam balsuoti elektroniškai. Baigiam balsuoti. Atmestas. 79 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 80 pakeitim kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. Dabar Agri 11 pakeitimas, kas už jį, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Kompromisinis pakeitimas numeris 81, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko priimtas. 82 kompromisinis pakeitimas, balsuokim dėl jo elektroniškai, pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti dėl 82 kompromisinio pakeitimo. Priimtas. Dabar 83 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Priimtas. 84 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko. Susilaiko. Priimtas. Dabar 85 kompromisinis pakeitimas, 85, balsuokime elektroniškai, pradedam balsuoti, baigiam balsuoti. Priimtas 86 kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimtas. 87 kompromisinis pakeitimas, balsuokime elektroniškai, pradedam, baigiam. Ne, dar kažkas balsuoja. Dabar jau baigiam. Priimtas. Toliau. 439 pakeitimas kitame puslapyje jūsų sąraše. Kas už jį, kas už 439, kas prieš susilaiko atmestas. 440, kas už prieš susilaiko atmestas. 88 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimtas. 89 kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaiko priimtas. Toliau 447 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimt, atmestas. 448 kas už, kas prieš susilaiko atmestas ir tas. Ne, dėl 448 pakeitimo balsuokime elektroniškai. Pradedam. Baigiam balsuoti. Atmestas taip ir buvo. 90 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 91 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 453 Šeštas pakeitimas. 456. Kas už jį, kas prieš, susilaiko. E, reikia pasitikrinti, balsuokime elektroniškai dėl 456 pakeitimo. Pradedam. Baigiam balsuoti. Priimtas. 455 pakeitimas. Kas už jį? 455. Kas už jį? Kas prieš? Susilaiko. Atmestas. 92 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 461 komprom... pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 93 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas. 465 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimtas Reikia pasitikrinti dėl 465. Pradedam balsuoti elektroniškai. Baigiam. Atmestas. Dabar e, pakeitimų blokas nuo 202 iki 207, kas už juos, kas prieš susilaiko atmesti visi. Ir galiausia Vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. taip nu, nurimkit, ponios ir ponai. Norėčiau pasveikinti pranešėjus, ar jie norėtų tarti dar žodį, ne, nenori. Norėčiau padėkoti ITRE komiteto e, vicepirmininkui, jums. Mes balsuosim plenarinėje sesijoje dėl šio pranešimo ateinančių metų vasario mėnesio plenarinėje sesijoje. Ačiū, kad taip bendradarbiavote.